aiškiai balsų daugumą šis dokumentas patvirtintas. Keli pranešimai. Odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj komise k některým ustanovením. Mes eh, gavome tarybos ir komisijos pareiškimus dėl GFCM eh, susitarimų ir tai susitarimais yra keičiamas reglamentas 1967-2006 dėl e, žvejybos valdymo priemonių viduržėme jūroje. Trijų mėnesių terminas bus pradėtas, pasibaigs, tiksliau bus pradėtas skaičiuoti rytoj, spalio 28 dieną. E, šio posėdžio protokolas bus pateiktas uh, E, Europos parlamentui kito plenarinio posėdžio pradžioje. Jeigu daugiau pastabų nėra, tai tuomet mes visas šiandien patvirtintas rezoliucijas perduosime kompetitingams organams, kurie paminėti rezoliucijose. O dabar skelbiu šios dienos posėdžio pabaigą. Ačiū visiems. Linkiu geros kelionės namo.